8 tūkstančiai jaunuolių ir vyrų per keletą dienų sistemiškai ir labai žiauriai buvo nužudyti. Tai vyko Europos viduryje, matant pasaulį, Srebrenicoje e, vyko pats žiauriausias karo nusikaltimas nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Tai masinės žudynės, e, genocidas, kuris niekada neturėjo įvykti. Tai tarptautinės bendruomenės pralaimėjimas, kuris dar ir šiandien mus liūdina. Mes lenkiame galvą prieš aukas. Europos parlamento vardu aš reiškiu aukų šeimos nariams savo giliausią užuojautą. Lik šiandien dėja dar ne visi gali džiaugtis teisingumu, ne visi nužudytieji pasiekė amžino poilsio vietą, todėl mes norėtume, kad šiems žmonėms būtų E, suteikiama visa reikiama pagarba. Labai svarbu, kad šis genocidas buvo įvertintas e, kaip e, genocidas, juo labiau, kad šios žudynės vyko jungtinių tautų paskelbtoje saugioje teritorijoje. O tarptautinė bendruomenė nesugebėjo susidoroti su šiuo stipriu žmogaus teisų pažeidimu. Europos parlamentas du kartus parengė savo nuomonę dėl Srebrenicos žudinių 2005 ir 2009 metais. Tuomet mes įvardijome visas e, Jugoslavijos karo aukas. Šiandien, praėjus 20 metų nuo Srebrenicos žudynių, mes vėl minime šias aukas. Jų niekada nepamiršime, todėl kad susitaikymas be atminties neįmanomas. Susitaikymas įmanomas tik suvokiant patirtą skausmą. Turime atsisakyti nuodingos retorikos e, ir nesantaikos kurstymo, nes tai tik skatintų etninius nesutarimus. Nereikėtų ieškoti naujų sienų ženklinimo. Neturime žadinti senų demonų. neturėtume pasiduoti bandymams sukrėsti taiką. Todėl mums be galo svarbu žinoti, kad destruktyvios jėgos vis dar gajos. Parlamento pirmininko pavaduotojos Lunačiak paprašiau, kad ji atstovautų mane birželio 11 dieną Srebrenicos e, žudinių metinių minėjime. Europos parlamentas e, suteikia Balkanų šalims europietiškąją perspektyvą. Visiems siekiantiems teisinės valstybės principų ir demokratijos ES durys yra atviros. Mes pasirengę bendradarbiauti su Vakarų Balkanais. Ponas ir ponai, norėčiau paprašyti pagerbti Srebrenicos žudinių aukų atminimą tylos minutę.